Kitas darbo tvarkės klausimas yra bendros diskusijos dėl žmogaus teisių. Sulaukime komisijos vicepirmininkės Sąjungos vyriausios įgaliotinės užsienio politikos reikalams pareiškimą. Išklausysime jo. Taip pat E, sulaukime kolegės Hautala pranešimo ir keleto žodinių klausimų. Dėl prekybos e, prekėmis galimomis panaudoti kankinimams. Pradėkime. Pradėkime suteikdami žodį kolegiai Hautalai. Keturios minutės. Dėkoju turiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi tų, tomis diskusijomis, kurios leidžia aptarti ES strategiją žmogaus teisų srityje. Turime savo posėdėje ponę Ešton, kuri yra ES vyriausiai galiotinė ir kuri teiks metinį pranešimą, tuo taip pat labai džiaugiuosi, tačiau leiskite tarti keletą žodžių apie šį pranešimą. Jo tikslas yra pagerinti žmogaus teisų gynėjų apsaugą. Kaip žinia, mes sulaukėme prašymų, kurios parlamentą pasiekia iš visur. Kalbame apie žmonės, kurie yra pasirengę paukoti gyvybę, kurių gyvybė grėsia pavojus dėl to, kad jie gina žmogaus teisės. Ir kaip jau sakiau, prašymai juos ginti mus pasiekia iš visur. Sunku dažnai yra apibriežti, kas yra žmogaus teisų gynėjas. Yra Sunku pasakyti, kas, kas tai yra, bet mes kalbame apie žmonės, konkrečius žmonės, vyrus ir moteris, kurie uh, sutinka uh, kentėti, kad būtų apginto žmogaus teisės. Man teko garbė renkti šį pranešimą. Kodėl? E, todėl, kad mes kalbame apie žmogaus teisų gydėjų apsaugą ir tai yra mūsų politikos esmė. Jeigu nebus kas gina žmogaus teisės, tai nebus ir žmogaus teisų gynimo politikos. Dabar ES turi nuveikti žymiai daugiau. Mes turime Europos parlamentą, turime kolegę Ešton, kuri yra vyriausioji e, įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai. Turime žymiai labiau keistis informaciją. Turime siekti daugiau kontaktų ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir pusėmis, kad gausėtų kontaktų su Europos taryba, su nevyriausybinėmis organizacijomis ir panašiai. Mes palaikome glaudžius kontaktus be kita ko keurus metus visą laiką su tomis organizacijomis. Susiklosti nauja situacija po Lisabono starties įsigaliojimo. Mums tenka naujos galios ir nauji įsipareigojimai. Turime padaryti viską, kad žmogaus teisės būtų ginamos part, e, visur, visame pasaulyje. Pranešime jūs rasite visą eilę minčių, idėjų. Nebūtinai jos yra visos naujos, aš tai žinau. Tačiau aš manau, kad e, visa tai, kas pranešime parašyta, buvo apgalvota. Prisiminkime, pirmininkaujant Čekijos Respubliką Europos Sąjungoje mes buvome numatę sukurti tinklą miestų, kurias, kurios būtų galima panaudoti kaip tam tikras priebėgas. Kitaip tariant, jeigu žmogaus teisų gynėjui kažkur kyla grėsmė, jis tuomet galėtų kreiptis į tą tinklą, kad galėtų ten atvykti ir būti apsaugotas. Prisimenu, kaip į tai reagavo nevyriausybinės organizacijos. Maničiau, kad reikėtų dirbti dar prie tos minties ir reikėtų pasiekti daugiau, negu buvo pasiekta iki šiol. Galiausiai mes nuolatos kalbam apie žmogaus teisų gynėjus. Tie gynėjai, kai papuola į pavojų, turi turėti pavojų palikti tą šalį, kurioje jie tą pavojų patiria. Galbūt užsienio reikalų ministrai turėtų padirbėti visi kartu su vidaus reikalų ministrais. Ypač kalbant apie e, vizų reikalus, kad būtų galima žmogaus teisų gynėjams vizas išduoti greičiau. Trečia. Pranešimo projekte mes grįžtame prie išorės veiksmų tarnybos, prie parlamento, prie išorės atstovavimo. Kitaip tariant, grįžtame prie visų tų, kurie iš esmės yra atsakingi kad už tai, kad būtų ginamos žmogaus teisės. Mes taip pat pabrėžiame tai, kad vyriausioji įgaliotinė savo kelionių metu taip pat turi sutikti su žmogaus teisų gynėjais, kad būtų galima tinkamai palaikyti santykius su jais. Svarbu, kad parengtume gairias žmogaus teisų gytybos. Ir jie tai, man atrodo, yra svarbiausia. Dėkoju. Ponas Albertini, kaip vienas iš žodinio klausimo autorių, jums žodis. Dėkoju. Visuotinė žmogaus teisų deklaracijos penktasis straipsnis numato, kad e, nevalia žmogaus kankinti, e, žiauriai bausti. Ir ši Ši nuostata galioja bet kokiamis aplinkybėmis ir yra įtraukta į visuotinę deklaraciją, tad turi būti taikoma ir visų um, valstybių. Taip pat ir um, Europos e, konvencijos ir tarptautinės konvencijos siekia tų pačių tikslų žmogaus teisų apsaugos ir rimtai vertiname tokias nuostatas. Taip pat turint omenyje praėjusią savaitę vykusią E, vykusį dienos prieš kankinimus minėjimą. Mes sakėme, kaip tai yra svarbu laikytis tų įsipareigojimų, teisinių ir moralinių įsipareigojimų. O tam be abejo būtina neišleisti iš akių ir priekybos tokiamis priemonėmis, kurios galėtų būti panaudotos kaip kankinimo priemonės. Iš tiesų jau buvo žengta nemažai žingsnių pirmin. E, jungtinių tautų specialusis pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, e, kad mes čia kalbame ne tik apie modelį tarptautinių nuostatų. Mes kalbame apie jų gyvendinimą, o įgyvendinimas nėra e, sektinas. E, pavyzdys kol kas. Tik septynios e, valstybės yra pateikusios pagal 13 straipsnį atitinkamas ataskaitas. ir pateikusios e, pranešimus dėl priemonių, kurios buvo sulaikytos, kurios buvo įvertintos kaip galimos panaudoti kaip kankinimo priemonė. Išanalizavus e, visus pranešimus, visus leidimus, E, kyla taip pat klausimas ir dėl jų naudos. Tarnybos, kurios teikia atitinkamus leidimus, turi atlikti išsamų vertinimą prieš jį išduodamos ir valstybės turi, mat, turi laikytis pagal 17 straipsnį draudimo. Um, prekybos tokiais kankinimo įrankiais. E, tačiau sąrašą reikėtų jau ana, aktualizuoti, nes žmogaus fantazija ir žiaurumas yra beribiai. Ir dėl to yra labai svarbu nuolat e, sekti technologinę pažangą šioje um, liūdnoje srityje. Ir Europos parlamentas turėtų dabar um, paraginti valstybės narės ir ES institucijas aiškiai parodyti, kad e, laikosi numatytų įsipareigojimų. Mes turime tokius demokratinius įgaliojimus, privalome užtikrinti institucijų veikimą ir šioje srityje ir norime detalesnės informacijos dėl to, kas buvo nuveikta iki šiol laikantis reglamento taip pat ir turint omenyje priemonės, kurios leidžia padėti ateityje pagerinti. Kaip pirmą žingsnį vertintumėm komiteto, kuris prižiūri šiuo ataskaitų teikimą, sprendimą. Ir tikimės, kad 2005 m. 2236 reglamentas tarybos e, nebus tik tušti žodžiai, bet iš tiesų bus e, visiškai e, pilnai gyvendinamas. Dėkuoju ponui Albertinį ir dabar kito žodinio klausimo autorius ponas Marėra, penkis mintis, prašau. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Europos komisijos vicepirmininkė vyriausiai galiotinė užsienio ir saugumo politikos klausimas, gerbimi ponios ir ponai, tarptautinės priekybos e, komitete aš suformalavau žodinį klausimą dėl reglamento gyvendinimo, pagal kurį draudžiama tarptautinė priekyba prekėmis, kurios gali būti panaudotos kankinimui arba mirties bausmės įvykdymui ar e, kitoms, nehum, kitiems nehumanitariškiams veiksmams. 2001 metais tokiu būdu buvo sureaguota į nevyriausybinio organizacijų susirūpinimą dėl to, kad policijos priemonės ir saugos tarnybų priemonės gali būti panaudotos kankinimams. Todėl parlamentas patvirtino rezoliuciją ir paragino komisiją pasiūlyti teisės aktą, kuriuo būtų reglamentuota priekyba šiai, šiomis prekimis. Na ir po to, po metų buvo suformuoluotas pasiūlymas, kuris buvo patvirtintas 2005 metais. Tokiu būdu yra keičiamas reglamentas 1236-2005. Tokiu būdu yra, turime teisės aktą, kuriuo galėsime kontroliuoti prekes, kurios neretai panaudojamos kankinimams. Be kita ko, tai yra karinės priemonės, kurios turi dvigubą panaudojimą arba prekes, kurios panaudojama strateginės valstybės tikslais yra draudžiama importuoti ir eksportuoti tokias prekes, kurios gali būti panaudotos šiais tikslais. Ir tokiams prekiams reikalingas iš ankstinis leidimas. Taip pat valstybės narės turi informacijos prievalę, taip pat turi renkti ataskaitas apie šių nuostatų gyvendinimą. Šis reglamentas buvo patvirtintas 2005 metais, tai rimta pažanga, apsaugant pagrindinės žmogaus teisės, teisės gyvenimą ir asmeninį ličiamumą. Ir šios teisės yra įrašytos į ES žmogaus teisų hartiją, taip pat įvairių tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, Europos tarybos ir jungtinių tautų atitinkamosiose teisės aktuose. Tarptautinės žmogaus teisų organizacijos pasveikino šio teisės aktais įgyvendinimą. Na ir šis, šis reglamentas buvo pasveikintas kaip priemonė kovai su su kankinimu ir kiti pasaulio regi regionai turėtų jį orientuotis. Ko vertas toks reglamentas, vėlgi, jeigu jis nebus tinkamai gyvendintas? Ar žinome, kad šis reglamentas tinkamai gyvendinimas, jeigu valstybės narės, kurios yra atsakingas už jo gyvendinimą, nerengia ataskaitų, kaip tai numatyta reglamente? Tiesą sakant, tikrovė labai frustruoja. Tik tais septynios valstybės narės pateikė informacijos apie savo priimtus sprendimus dėl tokių prekių ar įrankių uždraudimo. Na ir tiesą, kad tikrai reikia iš esmės išanalizuoti situaciją. Negali tokia padėtis toliau tęsistis, jeigu valstybės narės ir toliau nekreipia dėmesį į tokių prekių gamyba ir prekybomis. Tai yra prekių, kurios yra uždraustos šiuo reglamentu. Valstybės narės turi būti paragintos pilnai vykdyti savo įsipareigojimus, kaip tai numatyta konstitucijose. Ir jos privalo kasmet renkti ataskaitas apie savo veiklą, renkti labai išsames ataskaitas, kurios leistų patikrinti visą pateiktą informaciją. Tai yra minimalus reikalavimai. Pavyzdžiui, reikia nurodyti importo eksporto skaičius, taip pat e, nurodyti taikytas priemonės, jų tikslus, ataskaitas apie veiklą. Taigi būtina turėti daugiau informacijos apie taikytas priemonės ar numatytas priemonės. Ypač jeigu prekybininkai pažeidė šio reglamento nuostatas. Taigi būtina atnaujinti reglamentą, e, numatyti naujas nuostatas, ypač tai pasakytina apie priedus, ponios ir ponai. Šis reglamentas rodo, jog žmogaus teisų apsauga gali būti reikšta, tai kad prekyba tokiamis prekiamis turėtų būti uždrausta ar pasmerkta. Todėl turime rimtai įgyvendinti šį reglamentą tam, kad jis taptų modeliu. Jis buvo sukurtas ES reikmėms, tačiau galėtų būti pavyzdžių ir visam pasauliu. Dėkoju ponui Moreira ir dabar žodis ponui Ashton. Ir ji galės pristatyti šią temą bei atsakyti klausimą. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man labai malonu turėti šią galimybę kalbėti apie žmogaus teisės Europos parlamente. Daugelį kartų Europos parlamentas yra pareiškęs įsipareigojimą ginti žmogaus teisės ir aš tam įsipareigojimui galiu tik pritarti. Europos Sąjungai rūpi žmogaus teisės. Mums uh, rūpi šis klausimas ir jo, juo veikiam visame pasaulyje. Demokratija ir teisės viršienybė E, visose 27 valstybėse narėse yra sėkmės istorija, tai yra įkvėpimo šaltinis kitiems. Tad yra logiška, kad mes turime tvirtus mechanizmus e, įvairiame kontekste skatinti tuos savo mechanizmus, kuriuos pas save esame įdėgę. Norėčiau pateikti tik vieną pavyzdį. Per pastaruosius mėnesius 235 milijonus eurų skiriame 900 e, tūkstančių įvairių nevyriausybinių organizacijų projektų ginti žmogaus teisėms. Tai yra labai svarbus dalykai, jie turi tęstis toliau. Mes kalbame ne tik apie ekonominę ar politinę sėkmės istoriją. Pasaulis keičiasi, mums reikia įsitikinti, ką dar galime pagerinti, ką galime geriau padaryti. Žmogaus teisės yra visuomenės. Tačiau viena šalis požiūris į jas nėra geras požiūris. Mes turime e, toliau propaguoti žmogaus teisės ir protingiau siekti, kaip jas įgyveninti. Turime laikyti žmogaus teisų darbo tvarkę, sustelkti prie jo, turime savo pastangas telkti kryptingiau ir e, dirbti su tomis šalimis, kur žmogaus teisų problemų tebe lieka. Mes turime siekti konkrečių rezultatų. Ankstesnėse parlamento rezoliucijose buvo kalbama apie tai, kad reikia daugiau informacijos, kad būtų galima mūsų politikas tinkamiau įvertinti. Pritariu tam susirūpinimui mes turime e, apie savo pastangas spręsti pagal tai, kokiu rezultatu pasiekiama. Žmogaus teisų padėtis ir jos gerinimas taip pat yra ilgalaikės pastangos. E, Europos parlamente veikia žmogaus teisų pakomitetis, jo pirmininkė Gautala ir komiteto nariai aktyviai dirba gindami žmogaus teisės. Noriu pareikšti pagarbą visiems, kurie taip sunkiai dirba šiuo klausimu. Leiskite paminėti keletą specifinių aspektų. Norėčiau pasakyti, kad aš ir toliau e, susitikinėsiu su žmogaus teisų gynėjais, su pilietinės visuomenės atstovais Briuselėje ir kitur, užsienyje. Aš tai dariau Gazoje, Kinijoje ir visame, vis, visur kitur. Tikiuosi, kad kolegos delegacijoje Briuselėje darys tą patį, susitikinės su tais žmonėmis. Aš manau, kad turėčiau pasakyti, kad mes dirbome. Uh, raginami ratifikuoti Romų statutą. Mes dirbome su atskiromis šalimis, siekime atskirų šalių paramos įvairiais lygmenimis, dirbome su valstybėmis narėmis ir su pirmininkaujančia valstybė. Vėlgi pasiekėm sėkmės. Kai lankiausi Seišeliuose praėjusį mėnesį, diskutavau visą eilę klausimų, e, ieškodama su kuo ir kur ES dar galėtų sustiprinti savo bendradarbiavimą. Aš kalbėjau su AKR šalių atstovais ir sakiau Louis Mišeliui, kad svarbu yra parengti atitinkamą dokumentą ir ratifikuoti. E, procesas jau yra prasidėjęs. Kai žvelgiu į priekį, e, turiu pasakyti, kad mes turime kovoti už tai, kad mirties bausmė būtų panaikinta visur. Man tai yra asmeninis prioritetas. Aš sieksiu kad būtų dirbama dvi šalių ir daugia šalių pagrindų atskiruose forumuose, kad jungtinių tautų forume rugsėjai šis klausimas būtų keliamas. Lisabonos sutartis mums turi dirbti, padėti dirbti um, nuosekliau, skaidriau. Tai taip pat yra demokratija ir žmogaus teisėms <clears throat> bei teisės viršenybei papildoma galimybė. Aš teiksiu informaciją apie viską, ką mes darome išorės veiksmų srityje. Manau, kad visa tai mums turėtų padėti įgyveninti mūsų tikslus. Mes turime kalbėti vieningai. Reikalinga yra integruota struktūra ir mūsų tarnyba turi parodyti, kad žmogaus teisės turi atsispindėti ir būti gėdamos visose srityse, įskaitant AKR ir pagalbą vystimuisi. Tuo požiūriu norėčiau. Uh, grįžti prie jūsų iškeltų žodinių klausimų dėl prekių galimų panaudoti kankinimams. Šis klausimas turi būti vertinamas labai rimtai. E, įgyvendinant 1236 e, reglamentą 2005 metų turime e, būti labai atidus. Turime pakviesti finansuojančias institucijas prisidėti prie sprendimų gyvenimo, turime kreiptis į valstybės narės, kad jos būtų aktyvesnės. Svarbu, kad pastangos būtų dedamos kartu, vieningai. Mums reikia valstybių narių įsipareigojimų, mums reikia Europos parlamentų įsipareigojimų ir kitų institucijų įsipareigojimų, konkrečių įsipareigojimų šiose, šioje srityje. Turime daryti toliau tai, ką jau darėme. Turime pasinaudoti visomis priemonėmis. E, ES gairėmis, instrumentų demokratijai plėtoti, e, instrumentų dvišaliai pagalbai ir e, daugiašaliai pagalbai, bei galimybę dirbti daugiašalių pagrindų. Mes turime turėti tokią strategiją, kuri padedėtų mums dirbti efektyviau. Mes turime. E, mes įsipareigom informuoti Jūs apie tai, kaip yra įgyvendinami visos šios priemonės. Gerbiami Europos parlamento nariai Tai geriau yra žvakė šviesa negu jokios šviesos. Taigi norėčiau pasakyti, kad ES mes turime daug priemonių padėti, kad pasaulis taptų geresnė, malonesnė gyventi vieta. Svarbu, kad tomis priemonėmis būtų tinkamai naudojamosi, kad jos būtų tinkamai tarpusavį derinamos. Turime uh, pasižiūrėti, kokias galimybės mūsų teikia Lisabono sutartis ir turime toliau kryptingai dėti pastangas gindami žmogaus teisės. Ačiū. Gracias. Gracias, señora Ashton. Dėkoju, poniai Ešten. Ir dabar pirmiausia kalbės PPE, EPP frakcijos vardu ponas Tokis, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip šešėlinis pranešėjas EPP frakcijos vardu, kaip ir Druo, tai yra mano frakcijos koordinatorius, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Hautalai už puikų atliktą darbą, rengiant šį pranešimą. Kaip parodė balandžio mėnesį rinkim, balsamai Druo komitete, daugelis frakcijų palaiko šį pranešimą. Na ir žmogaus teisų klausimas atitinka visų mūsų bendrą interesą. Manau, pavyko pasiekti gerų kompromisus, atsižvelginti skirtingas nuomonės. ES jau yra sukūrusi labai vertingus mechanizmus ir priemonės. Kaip ir ankstesnių diskusijų metu esu pabrėžęs, mes turime pasirūpinti, kad egzistuojančios gairės turėtų būti geriau uh, įgyvendinantis, pasitelkus dabartinės politikos įvertinimą ir tokiu būdu būtų užtikrinta veiksmingesnė žmogus teisė apsauga. Raginu valstybės narės pademonstruoti daugiau politinės valios ir padėti žmogaus teisų aktyvistams, kaip tai nušvista pranešime. Įsigalios Lisabono sutarčiai labai svarbu, jog žmogaus teisų aktyvistų apsauga būtų vertinama kaip prioritetinis dalykas, palaikant ryšius tarp ES ir trečiųjų šalių. Ir šis klausimas turėtų būti trauktas į visas sąjungos užsienio politikos sritis. Ir tokiu būdu bus padidintas ES pagalbos žmogaus teisės rytyje nuoseklumas, vientisumas ir įtikinimumas. Dėkuoju socialistų frakcijos vardu, žodis poniai Veronik de Kaiser. <laughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga kelia daug vilčių kaiminėse valstybėse, nes ES tom šalims reiškia žmogaus teisės ir jų gynėjimą, gynimą. Dažnai e, žmonės nusivilia, nes nedaug konkrečių rezultatų lydi mūsų gausingas kalbas. E, Žinoma, žmogaus teisų jėga neprimesi. Tam reikia laiko, tam reikia nuseklios politikos, besiremančios pilietinė visuomenė ir demokratinėmis besirandančiomis jėgomis. Tik taip galima pakeisti žmogaus teisų padėtį pasaulyje, ypač kai politinės santvarkos yra korumpuotos ar diktatoriškos. ES turi reikiamų priemonių. E, vyksta rinkimų stebėjimas e, daugelį E, valstybių. Tačiau pastebėjome, kad per nelik daug nutinka tokių atvejų, kai rinkimai būna paskelbiami neteisingais, tačiau taryba ar Europos sąjunga kaip nors nereaguoja girdimiau į tokią situaciją. Politikai sukčiauja O paskui po rinkimų, apgaulingai laimėję rinkimus, e, spaudžia tuos, kurie bandė jiems priešintis. Galiausiai e, tikimasi, kad tie korumpuoti režimai pavargs ir patys savaime sunyks. Ir tai aišku, e, neteisingas požiūris. Tad aš norėčiau paklausti jūsų. Mes aišku remiame, turime ES instrumentą, tačiau norėčiau jūsų paklausti, ar turite strategiją, tam tikrą atsakymą, kaip girdimiau pareikšti savo nuomonę, kai susidurėme su tokiais atvejais. Nenoriu minėti konkrečių pavyzdžių, bet jų, kaip žinia, netrūksta. Ačiū. Ačiū kolegiai De Kaiser, liberalų frakcijos vardu, kalbės ponas Kazak, prašau. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо Аштън, уважаеми колеги. Pone pirmininkė, gerbiama pone Ašton, kolegos. Um, buvo kalbama apie tai, kaip riboti pardavimą tų prekių, kurios gali būti panaudotos kankinimams. Aš esu liberalas ir aš manau, kad laisva prekyba negali vykti pažeidžiant žmogaus teisės ir laisvės. E, turi būti sudarytas tokių prekių sąrašas, jis dėja yra nepilnas. E, ko reikia? Tam reikia detalaus tokių prekių sąrašo Tai turėtų būti tos prekes, kuriams reikalinga griežta kontrolė. Turėtų būti teikiami metiniai pranešimai apie tai, kaip yra įgyvendinamas reglamentas 1236 2005 metų. Taip pat turėtų būti teikiama informacija apie pritaikytas sankcijas. Praeitį galėjo būti problemų dėl informacijos trūkumo ar neveikimo, tačiau dabar atsiprašinėti nebegalima yra laikas e, veikti. Europos parlamentas tikisi, kad kontrolė bus sustiprinta dėl tokių prekių gamybos ir manyčiau, kad tai būtų labai rimtas įsipareigojimas žmogaus teisų gynimo linkme. Dėkoju žalių frakcijos vardu, suteiksime žodį poniai Lodbigler. Gerbami pirmininkę, ES skelbia, kad ji kovoja prieš kankinimus ir daug toje srityje yra nuveikta. Tačiau vis dėlto pagrindinio ES gairių įgyvendinimas uždraudžiant kankinimo įrankius nėra įgyvendintas. Reikia, kad komisija ir parlamentas atkreiptų dėmesį į tai, kad šis eksporto draudimas kankinimo įrankiais nevyksta sklandžiai. Esama daug spragų Ir kaip tas spragas užlopyti, patarimų yra ir mūsų rezoliucijoje. Aišku, tai, kad rezoliucijoje tarsi atsisakoma įvardinti konkrečias ES valstybės, kurios nepateikė savo ataskaitos arba neįvardėjamos tos valstybės, kuriuose šis eksportas yra neįrodytas. Ponios Ešten pranešime sakoma, kad ES stebima iš išorės, stebima, kaip ES pati įgyvendina žmogaus e, teisų gynimo principus. Aišku, tai yra savaime suprantamas dalykas. Mes turime labai nuosekliai įgyvendinti žmogaus teisų gynimo politiką ir e, negalime parodyti, kad mes patys esame geri, nors taip nėra, norėdami išlaikyti pasitikėjimą. Ačiū labai. Pone Grės. Parodė ir mėlynąją kortelę, o tai reiškia, kad ji nori užduoti klausimą, ar ne? Pasižymėsime jūs, o dabar dvi minutės daktarui Tanukui. Usually. Dėkoju. Pirmininkė, paprastai šalis, kuriuose žmogaus teisės standartai yra aukščiausiai, paprastai labiau klesti. Ir šia prasme ES daug pasiekė, bet tie pasiekmai verčia mus padvigubinti savo pastangas kovojant už žmogaus teisės pasaulyje. Mes turime daugybę pavyzdžių, kai tos teisės yra laužomas. Pažiūrėkite Iraną, kur e, opozicionieriai, homoseksualai, kitos mažumos yra persekiojamas. Žiūrėkite į Šiaurės Koreją, kur mes galime tik spėlioti, kokie didžiuliai nusikaltimai vykdomi jų koncentracijos stovyklose. Pagalvokite apie Birmą, kur karinė junta terrorizuoja gyventojus ir Venezuelą, kur ponas Čavesas e, sistemiškai persekioja e, kitaip galvojančius ir gneužia žiniasklaidą. Galvokite apie Rusiją. E, ten e, yra labai daug trūkumų, ypač tyriant žurnalistų nužudimus, o kas vyksta Šiaurės Kaukazė iš vis nežinome. E, žinoma, žmogaus teisės neturi būti vieninteliu matu, galvojant apie ES ryšį su trečiosiomis šalimis. E, Kinija, su kuria mes palaikome ekonominius e, santykius ir toliau e, brutaliai laužo žmogaus teisės ir gneužia interneto vartojimą. Saudo Arabija, Pakistanas yra kitos šalys. Žinoma, mes ir toliau turime kalbėti apie pagrindinių teisių vertingumą, kuris, e, teisių, kurios atnešė mums klėstėjimą. Mes ir toliau turime demonstruoti, kad į šį klausimą žiūrime labai rimtai. Dėkuoju panai Tanukui, dabar GUNGL frakcijos vardu pusantros minutės paneveržia. Ačiū pirmininkė žmogaus teisų gynėjai pripažįstami pagal jų darbus. Daug iš jų dažnai rizikuoja savo gyvybę, kad e, galėtų įgyvendinti ir užtikrinti visas teisės, kurios yra įrašytos į visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Šį sakinį atpažįstu iš mūsų parengto pranešimo. Iš tikrųjų, mes turime ginti e, visuotinį e, žmogaus teisų konceptą. Jos turi būti nedalomos ir tai reiškia, kad jas e, reikia ginti vienodai, neprieš pastatant jų, neprieš pastatant ekonominių ir socialinių teisių ir kultūrinių teisių. ES yra įgyvendinusi keletą priemonių šioje srityje Aš džiaugiuosi, kad pranešime į jas pažvelgiama ir atsižvelgiama į naujas Europos parlamento iniciatyvas šioje srityje. Noriu padėkoti pranešėjai poniai Hautalai už e, aukštą pranešimo kokybę, už jo, jos gerą bendradarbiavimą jį rengiant. ES visi žinome, kad tarp kalbų ir darbų dar yra nemenka spraga dažnai e, nusveria diplomatiniai veiksmai, o ne žmogaus teisų gynimas. ES ir valstybių narių e, politika šioje srityje dažnai yra kintamos geometrijos politika. Šiuo pranešimu mes smerkime visokį smurtą prieš e, žmogaus teisų gynėjus, ir numatome tam tikrą veiksmų planą, kurį reikia įgyvendinti žingsnis po žingsnio, kad ES įgytų patikimumą šitoje srityje. Ankstesnė diskusija aiškiai parodė, kad tokių veiksmų mums reikia. Rytoj mes kalbėsime apie Libiją. Kalbėsime, balsuosime taip pat dėl uh, kankinimams naudojamos įrangos pardavimą. Ačiū ponė Veržau. Dabar Europos laisvės ir demokratijos frakcijos vardu ponas Campbell Bannerman. Ačiū ponė pirmininkė Baronienė. Nebėjau, kad mes visi čia susirinkę esame už žmogaus teisės. Be abejo, e, tai yra susiję su Anglijos įstatymų teisė. Pavyzdžiui, Magna Carta 1215 metų dokumentų. Prisiminkime Britų teisininkus, kurie rašė apie Europos žmogaus teisų konvenciją po karo. Tačiau mūsų darbo tvarkė žmogaus teisų e, srityje pavogė godus oportunistai. E, Čia visai netoli e, parlamento pastato yra žmogaus teisų teismas, kuris paskelbė, kad e, Didžioji Britanija turi atšaukti e, suteiktą įkalintiems asmenims e, leidimą balsuoti, nes tai esą pažeidžia jų teisės. Mes, o kaip su. Mes kalbame apie tuos, kurie pažydinėja įstatymus. Ar iš tikrųjų teismas turi prašyti, kad mes politikai e, prašytume, kad už mus balsuotų, pavyzdžiui, toks asmo kaip Ian Huntley, kuris pedofilas, kuris žudo mažus vaikus mano rinkimo apygardoje. Ar iš tikrųjų mums reikia jo pritarimo? Ar iš tikrųjų mums reikia belstis į Rosie West? E, kalėjimo e, vienutės duris. Ji yra žudikė o už ką balsuos kiti nusikalteliai, galbūt už liberalus demokratus, nes, e, na, jie palaiko šią nesąmonę. Rimtai kalbant, e, daugybė įkalintųjų asmenų galėtų pakreipti e, rinkimų rezultatus, ypač vietos lygmenių. Taigi negalima sulyginti teisės, kurias turi įstatymus gerbiantis piliečiai ir nusikalteliai, jie atsisakė savo teisų dalyvauti politinėme procese, kuomet jie atėmė iš kitų žmonių gyvybę, atėmė iš kitų žmonių teisės jų nuosavybę. O kaip su aukų teisėmis, kaip su žmonių atsakomybė, ne tik teisėmis? Ir aš manau, kad kaip ir euras e, žmogaus teisų valiuta šiuo metu yra nuver, nuvertinama. Ačiū. Ačiū. Dabar neprisijungusių parlamento narių vardu pusantros minutės e, ponė Sinklė. Ačiū ponė pirmininkė. Kaip pranešėja minėjo, pagal jungtinių tautų žmogaus teisų hartiją visos valstybės privalo gerbti žmogaus teisės, nes jos yra visuotinės. Tačiau Europos žma, žmogaus teisų konvencijoje yra kitokios nuostatos. Tarsi vieniems teisės suteikiamos kitų asmenų sąskaita. Pakalbėkime apie keliautojų, ke, keliaujančių asmenų teisės. Mano apygardoje e, daugelis gyventojų mano, kad tos, teisės, kad tos jų teisės yra pažeidžiamos reikia užtikrinti tas teisės visiems. Ir tie keliautojai arba e, klajokliai e, gyvena kitokį gyvenimo būdą, iš kartos į kartą. Ir mano apygardoje žmonės dėl to kenčia vien dėl to, kad reikia užtikrinti tokias teisės. Jie net yra pasirengę e, stabdyti e, transportą, e, kuris e, transportą greitkeliais. Tos konvencijos dėka dėje tenka kovoti už žmonių teisės, už teisės keliauti e, kaimo Anglijos keliais. Aš už tai, kad būtų užtikrinamos visų žmonių teisės Irane, Gazoje, Kipre ir taip pat Anglijos kaime. Galbūt tai atrodo banalu, palyginant su žmonių teisėmis pasaulyje, tačiau aš noriu pasakyti štai ką. Žmogaus teisėms kyla grėsmė visur. Kalbu apie teisės, už kurias mes taip sunkiai kovojame ir kurias užsikovojame. Mums yra, jos yra brangios. Ačiū labai, ponia Winkler. Sinclair, atsiprašau. Girdžiu, kad vertėjai skundžiasi, kad jūs labai greitai kalbėjote. Man asmeniškai netrodė, kad jūs kalbėjote greičiau nei kiti, tačiau aišku, jūs visi kalbate labai greitai. Pagalvokite ir apie vertėjus, mano prašymas. O dabar Perėsime prie asmeninių pasisakymų. Pirmiausia, pusantros minutės ponas Agžip. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamento nariai skiria daug dėmesio žmogaus teisėms. Tai labai svarbi ir e, tarptautinės politikos dalis, ypač dabar, kai Europos parlamentui suteiktas naujos e, kompetencijos pagal Lisabono sutartį. Šis pranešimas yra labai svarbus dokumentas, tačiau neįmanoma apimti e, visus aspektus šiame dokumente. Norėčiau pirmiausia patikinti, kad vyksta dialogas žmogaus teisų klausimais. Tiesa, jis ne visada sėkmingas, ypač kalbant apie mūsų kaimynės ir rytų partnerystės šalis. E, Pone Baroninė Ešton ir komisijos nariai Filė, aš kreipiuosi į Jūs, prašydamas e, ir drąsindamas Jūs, kad Jūs sukurtumėte pakankamai paskatų ir priemonių leidžiančių uh, skatinti žmogaus teisų gynimą. Kaip ponia Baroninė Ešton kalbėjo, mes turime siūsti e, protingą žinę ir kiekvienas žmogaus teisų pažeidimo atvejs turi sulaukti reakcijos, galbūt ekonominės ar kokios nors kitokios. Uh, Ponas Hautala pranešime taip pat atsispindi ši mintis. Taip pat buvo kalbėta apie Sakarovo premiją, kurią teikia Europos parlamentas. Ši premija sulaukia visų ES institucijų uh, E, paramos. Turime pasinaudoti esamu, esamu tinklu. Neseniai vyko ES ir Rusijos vadovų taryba, o mm, Peterburgė demonstravę demonstrantai e, buvo stabdomi. Turime reaguoti į tokius atvejus. Vienas iš e, žmonių, kurie kreipėsi pagalbos, buvo Sakarovo premijos laureatas. Europos šalies veiksmų tarnybos vienu prioritetu taip pat turėtų tapti žmogaus teisų gynimas ir greita reakcija į pažeidimo atveju. Ačiū. Norėčiau kreiptis į jūs visus ir paprašyti neviršyti savo kalbėjimo laiko. Nenoriu jūsų nutraukti, tačiau jei nesilaikysime kalbėjimo laiko, tuomet atsitiks taip kaip vakar ir teks dirbti ilgiau nei iki pusiaunakčio. Taigi, norėčiau visų paprašyti kalbėti kuo trumpiau, nes priešingų atveju turėsiu jūs tikrai nutra nutraukti. Dabar kolegai Viktorijo Prodi dvi minutės. Ačiū labai. Pone komisijos e, pirmininko pavaduotoja Ešton turi pasakyti, kad žmogaus teisų gynimas um, yra svarbi tema ir žmogaus teisų gynėjai patenka pavojin visame pasaulyje. ES viena svarbiausių vertybių yra būtent pagarba žmogaus teisėms. E, Ančiau pamato buvo statoma ES. Dabar uh, Turime akcentuoti, kad pagarba žmogaus teisėms e, turi būti ne tik ES prioritetu, tačiau ir visame pasaulyje tapti prioritetu. Pone Hautalo norėčiau padėkoti, taip pat e, turiu pasakyti, kad socialistų ir demokratų frakcija taip pat prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Mes turime žvelgti į ateitį, turime rūpintis, kad žmogaus teisės būtų vertinamos kaip kompleksiškas e, reiškinys. Reikia platesnio požiūrio. Aš visiškai įsitikinęs, kad pagrindinės žmogaus teisės reiškia ir prieiga prie gamtos išteklių, prie maisto produktų, sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo, informacijos. Ši prieiga turėtų būti garantuojama visiems vienodai. Įsigalios Lisabono sutarčiai vėl ir vėl reikia pabrėžti, kad išorės veiksmų tarnybai tenka ypatingas vaidmuo nes būtent ši tarnyba turi garantuoti žmogaus teisų gynimą. Apie tai kalbėjome ir šiandien, kalbėdami apie santykius su Rusijos federacija. Kartais iššūkiai yra neįvertinami pakankamai, tačiau jie, mes juos turime atremti kiekvieną dieną ir europiečiai turi tapti pasauliniu pavyzdžiu. Dėkoju. Pone Ojuland, vienai minutiai. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, poniai Ašton, kuri visada pasisako žmogaus teisės ir savo šios dienos kalboje taip pat išdėstė tvirtą savo poziciją. E, Panas Hautalas e, pranešime yra akcentuojamas vienas svarbus aspektas. E, jame sakoma, kad tarptautinėse prekybos e, sutartyse būtina turėti žmogaus teisų straipsnius, kurie būtų tarsi sąlyga. Aš manau, kad jeigu taip iš tikrųjų būtų padaryta, tai sustiprintų mūsų politikos nuoseklumą ir leistų geriau koordinuoti valstybių narių veiksmus. Mes turime pakankamai e, svertų, kuriuos galėtume naudoti gerinant žmogaus teisų padėtį pasaulyje. E, E, šios priemonės e, leidžia, tačiau nepaisant mūsų pasišventimo žmogaus teisėms, dvišaliuose santykiuose siekti savų e, specifinių nacionalinių interesų. Bet taip neturėtų būti, tai neturėtų kirstis su ES bendrosiamis vertybėmis. Todėl aš prašyčiau, kad komisija informuotų Europos parlamentą Pirmininkas nutraukė ponę Oiland ir suteikė žodį ponui Černetskijui. Ponas pirmininkė, ponė Ašton, jūs e, savo kalboje sakėte, reikia pasiūsti protingą žinę, bet neturėtume siūsti dvigubų standartų žinios. E, bet taryba ir komisija vis tik dažnai taiko dvigubus standartus, kalbėdamos apie tas pačias problemas, kai žmogaus teisės e, pažeidinėjamos netaip svarbioms šalims, e, šalims, kurios nėra tokios svarbios ekonomiškai didžiosioms valstybėms narėms, tai tada jau žmogaus teisės tampa dideliu prioritetu mums. Bet kai žmogaus teisės e, pažeidinėjamos įdomiose, mums svarbio, svarbiose šalyse, kurios turi didelę pramonę ar kurios yra įdomios didžiausiams valstybėms narėms, tai mes taip garsiai apie tai nešnekame. Tai yra dvigubi standartai ir mes turime jų vengti. Dėkoju ponui Černieckui. Pone Andrikienė, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma akcentuoti, kad žmogaus teisų, pagalbti apie žmogaus teisų tą ataskaitą e, ir pabrėžti, kad yra labai svarbus dokumentas, jame aptariami svarbiausi su žmogaus teisėmis susiję klausimai. Tačiau išlieka pagrindinės problemos. Ataskaitoje tik tai pristatyti ES veiksmai. Europos parlamentas nekarta yra išsakęs rekomendaciją, jog taryba turėtų parengti kriterijus ir rodiklius. Apie tai kalbėjo komisijos vicepirmininkė, tam, kad jų pagrindų būtų galima įvertinti ES žmogaus teisų politikos veiksmingumą. Ir šiandien norėčiau pakalbėti apie Europos parlamento galimybę susipažinti su komisijos ir tarybos atitinkamais dokumentais. Iki šiol ta galimybė buvo ribota, nežiūrint tai, kad parlamentas priėmė keletą rekomendacijų šiuo klausimu, situacija ne, nepagerėjo. Noriu pakalbėti apie žmogaus teisų dialogus kurių yra vykdomi su atitinkamų šalių vyriausybėmis. Neseniai taryba surengė žmogaus teisų uh, diskusiją raundą su Rusija. Mes puikiai žinome apie žmogaus teisų padėtį Rusijoje, nesiliaujantį. Uh, e, e, žurnalistų žudimą, nebaudžiamumo klimatą, taip pat įvykius Kaukaze, teroriz, terorizmą. O kaip su kaip viskas vyko, ar iš tikrųjų e, imamasi kažkokių veiksmų. Žinau, kad mano laikas baigėsi, bet noriu pasakyti štai, kad aš visiškai suprantu, kad žmogaus teisės priskirtinos užsienio ir saugumo politikai. Tačiau žmogaus teisės negali būti e, aukščiausio lygio paslaptimi ES. Ponas Howitt, Dvi minutės. E, dėkoju visų pirma, noriu padėkoti poniai Hautlai apie jos pranešimą žmogaus teisų gynėjus, e, kurį parengė žmogaus teisų pakomitetis. E, taip pat turiu pasakyti, kad kasmetinis žmogaus teisų pranešimas taip pat atsižvelgia į šio parlamento nuomonę. E, mes turime nemažai ataskaitų apie e, žmogaus teisų dialogą su trečiosiamis šalimis, tačiau dialogas pats savame negali būti savitikslis. Todėl um, aš vertinu tą diskusiją tarp mūsų ir uh, vyriausiosios atstovės. Iš tikrųjų, mūsų laukia egzaminas, kuris parodys, ar tikrai darome tai, ką sakome. E, mums reikėtų, kad būtų žmogaus teisų direktoratas, e, kuris užsimtų žmogaus teisėmis ir kad kiekviename geografinėme direktorate turėtų būti atskiras žmogaus teisų skyrius. E, kai kas iš to numatyta teisės sprendime, pirmininkas nutraukia, sako, kad vertėjai negali suspėti. E, kai kurie iš tų sprendimų bus primti vėliau, bet jų nereikia atidėlioti. Žmogaus teisų įtraukimas į visas politikos rytis nėra lengvas daiktas. Lengviau pasakyti negu padaryti. Bet kai to imsimės, mes turime užtikrinti, kad tai bus tikrai įgyvendinta. Bet e, parlamentas nenorėtų, kad grėsmė žmogaus e, teisėms e, pasislėptų tarp smulkių veiksmų. Kaip toliau kalbės ponė Šakė dviems minutėms. Sure. Ačiū, pirmininkė, gerbiama įgaliotinė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie dirba žmogaus teisų srityje. Tai tikrai geras bendradarbiavimas. Ir iš tikrųjų nega, na, būtina kalbėti apie ES atsakomybę žmogaus teisų pasaulyje klausimais. Mm, parlamentarai iš visų frakcijų ką tik patikė deklaraciją paremti Irano žmonių uh, siekių užtikrinti žmogaus teisės toje šalyje. Ką tik susitikome Nazadin Nešavdžian, e, kuris pristatė žmogaus teisų padėti toje šalyje, įvykdytus žudimus ir e, kitą praktiką, kurią reikia pasipriešinti. E, mes norime labiau koordinuotos ES žmogaus teisų politikos, ji turi būti integruota. Deja, vyksta konkurencija tarp skirtingų geografinių regionų, kur pažydinėjama žmogus teisės ir, tarp, ir horizontalių lygmenių, pavyzdžiui, moterų teisės, kit, kitų asmenų teisės. Irano režimas e, vykdo visus tuos pažeidinėjimus. Iranas yra mūsų darbo tvarkė, tačiau tarptautinė bendruomenė, bendruomenė labiausiai rūpi brandolinis iššūkis. Mes negalime leisti, kad būtų vykdomas nulinės sumos žaidimas. Europ Junktinės tautos ir ES pritaikys sankcijas, tačiau nebūtinai tai duos pagidaujamų rezultatų. E, galių suteikimas gyventojams, galimybė žmonėms kovoti už savo teisės, galbūt ir paskatintų reikalingas reformas. Todėl šalies opozicija turi daugiau, daro didesnį poveikį Irano režimui nei tarptautinė bendruomenė. Praėjo metai nuo prezidento rinkimų Irane ir tie metai vėl e, pažymimi tolesniais susidarojimais su e, šalies gyventojais. Atimtos paskutinės laisvės, kurias turėjo gyventojai, e, opozicija visiškai nutildyta. Daugelis bėga iš, šal, iš tos šalies ir kreipiasi, žvelgia į Europą, kur taip pat ieško prieglopšio žmogus teisų gynėjai. Mūsų politika šiuo atžvilgiu turėtų būti skatinanti. Su tiempo Jūs e, taip pat kalbėjote ilgiau nei jums numatyta. Vieną minutę, pana Migal. E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, aš labai laimingas, kad ponia Aštan liko kalbėtis su mumis, nes Aš supratau, kad ji tikrai susidomėjusi žmogaus teisėmis ir jai įdomu žinoti, kaip mes e, suprantame žmogaus teisės. Kalbant apie žmogaus teisės, mes visi turime kalbėti vieno bal, vienu balsu nepaisant tų skirtumų, nes mes esame iš skirtingų valstybių narių, priklausome skirtingoms uh, frakcijoms. Žmogaus teisės supratimas turi mus suvienyti. Gal keista, kad e, mums nepavyko apginti tų, kuriems suteikėme premijas. Aleksandras Mininkievičius, Sakarovo premijos laureatas, yra persekiojamas ir sulaikytas savo šalyje. Praėjusių metų laureatas Orlovas ir Aleksejeva taip pat buvo persekiojami jų pačių šalių valdžios.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 Dėkoju, pirmininkė. Šioje bendroje diskusijoje norėčiau paminėti rezoliuciją apie prekybą prekiamis, kurios gali būti panaudojamos kankinimui. Ji yra susijusi su e, reglamentu 1236, kuris turėtų įkvėpti mus Tik tai septynios valstybės narės pateikė kasmetinės ataskaitas apie tokią e, prekybą. Kitos valstybės narės turėtų pasiekti jų pavyzdžių, būti šioje srityje skaidresnės. E, kai kalbama apie e, draustų produktų sąrašą ir jo atnaujinimą, tai reikia, kad būtų įtraukti taip pat tokie produktai, kurie yra panašus į uždraustuosius. Būtent tai siūlo pirmininkaujantį Ispaniją. Tai leis tada mums išvengti dabartinės situacijos, kai galima prekiauti panašiais produktais vien dėl to, kad tai teisiškai yra įmanoma. E, jokios gynybinės medžiagos ar dvigubos paskirties medžiagos neturėtų būti panaudojamos e, represijoms ar žmogaus teisų pažeidinėjimams. Aš manau, kad turime gerą priemonę tam pasiekti. Dėkuoju, ponė Demnys, ponas Vačiachovskis. Vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasidalinti keletų minčių apie reglamentą, reglamentuojantį e, prekybą prekiamis, kurios naudojamos kankinimams. E, problema ta, kad kai kurie iš tų e, daiktų ne tik tai rodomi muziejuose, bet ir vis dar panaudojami. Taigi tokių prekių draudimas mums yra nepaprastai svarbus. ES turi kovoti prieš e, kankinimus visomis įmanomis, įmanomomis priemonėmis. Ir e, todėl e, draudimą prekiauti tokią įrangą turėtume taikyti kuo griežčiau. Mes žinome, kad kankinami žmonės labai dažnai prispažįsta pri, pri, E, dėl visokių e, jiems metamų kaltinimų, tuo tarpu, kai tikrieji nusikaltėliai e, lieka laisvi. Todėl aš paremiu šitą reglamentą ir uždraudimą prekiauti tokiais produktais. Pone Gal, vienai minutį. Pirmininkė, vyriausiai galiotinė, gerbiami parlamento nariai, žmogaus teisų gynėjams turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys Taip pat turime užtikrinti, kad suteiktume jiems praktinę pagalbą. Negalime vien tik tai e, pasidžiaugti jų darbu kokią nors progą. Svarbu, kad Europos parlamentas ne tik teiktų savo nuomonę to klausimu ir norėčiau padėkoti Heidi Hautalai už puikų dokumentą ir už jos darbą. E, Šiame pranešime puikiai apibendrinami visi svarbiausi dalykai. Norėčiau pasakyti štai ką. ES turi padaryti viską, ką gali, kad suteiktų veiksmingą ir labai sparčią pagalbą tiems žmogaus teisų gynėjams, kuriems jos reikia. Turime būti veiksmingi ir sparčiai dirbti. Deja, būtent tai mums ne visada pavyksta. Ir jei mes to nesugebėsime, tai žmogaus teisų gynėjams teks laukoti ne tik savo sveikatą, bet kartais ir savo gyvybę žmogaus teisų gynėjai tai yra tik vienas, bet svarbus žmogaus teisų apsaugos aspektas. Todėl, kalbant apie išorės veiksmų tarnybą, apie jos struktūrą, jos turinį, kai kalbame apie visą tai, turime užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų e, tinkamai akcentuojamos, kad tai būtų svarbiausia sudėtinė dalimi. Apie tai kalbama Lisabono sutartyje ir ponia Ešten apie tai jau kalbėjo. Lisabono sutartis mums su, suteikia visas galimybės, todėl viskas dabar yra jūsų rankose. Jūs turite užtikrinti, kad būtų sukurtos reikalingos praktinės sąlygos, kad tai būtų įmanoma. Zemke. Ačiū. Ponas Zemke, vienai minutiai. E. Norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti. Kai kalbame apie žmogaus teisės, e, naudojame labai daug e, gražių žodžių, tačiau kartais žodžių neseka dar, darbai. Norėčiau palaikyti tuos kalbėtojus ir tuos parlamento dokumentus, kuriame atkreipiamas dėmesys į tai, kad ES reikėtų imtis pragmatiškesnių veiksmų. Turėtumėme suteikti pagalbą žmogaus teisų gynėjams veiksmingiau ir greičiau. Mums tenka tam tikros pareigos tų asmenų atžvilgių. Turiu keletą klausimų, ponė Ašten, manau, kad jie yra svarbus. Taigi, ES šiuo metu rengia bendrijos vizų, vizos kodeksą. Norėčiau jūsų pasiklausti, ar, vizos, ar šiame vizos kodekse bus reglamentuojamas vizų išdavimas žmogaus teisų gynėjams, tais atvejais, kai jų gyvybė iškiltų pavojus. Taip pat e, noriu paklausti apie tai, kad kūriamos ES atstovybės ir ar jūs turite kažkokių ryšių, kal... pirmininkas nutraukė kalbėti, ponas Protasievičius pusantros minutės. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia baronėne Ešton, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti dėkodamas pranešėjai už uh, parengtą pranešimą. Uh, Maloniai išklausiau ponios Ešton mintis apie žmogaus teisų apsaugą ir kad ši apsauga yra prioritetas. Tačiau mūsų pasyvus požiūris mane neramina, ypač tais atvejais, kai žmogaus teisės pažeidžiamos Rusijoje ar Baltarusijoje tais atvejais, kai vis dar taikoma mirties bausmė. Žmonės metų metus praleidžia kalėjimuose ir tai, kad jūs esate nevyriausybinės organizacijos narys, reiškia, kad jūs būsite ir persekiojamas. Taigi formalus dialogas tarp mūsų ir Baltarusijos vyksta jau keletą metų. Dar daug reikia nuveikti šioje srityje, tobulinant e, politiką. Pone komisijos narę, Europos institucijos e, tikrai nieko nenuveiks, jei bus tokios e, pasyvios. Aš manau, kad ir pirmininkaujant Ispanija buvo perdėm pasyvi šioje srityje. Aš e, manau, kad reikėtų labiau sutelkti dėmesį į situaciją Rusijoje, į įvykius Baltarusijoje. Turime veikti daugiau šioje srityje. Eh, dabar, dabar baigėsi narių pasisakymai. Perėsime prie procedūros prašau žodžio. Kita vertus turiu pasakyti, kad paprastai penkis parlamento narius išklausome. Na, o dabar um, pasisakyti nori net 15 narių. Paprastai aš esu labai lankstus, tačiau šiandien dėja toks lankstus būti negalėsiu. Ir ne, nesuteiksiu žodžio tiems kolegoms, kurie nedalyvavo bendruose debatuose, o į salę atėjo tik norėdami išsakyti savo mintis. Manau, kad tokiems kolegoms žodžio tikrai suteikti negalėsiu. Uh, Tik penkiems parlamento nariams suteiksiu žodį. Jis pirmiausia. Ponas Valensa. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai pranešėjai už puikų pranešimą. Aš visiškai pritariu, kad ES kaip žmogaus teisų gynėjos uh, vaidmuo yra susijęs ir su pagarba pagrindiniams žmogaus laisvėms ir teisėms. Pranešime teigiama, kad būtina įsteigti ryšių pareigūną mūsų misijoms už ES ribų. Žmogaus teisių ataskaita yra labai svarbi toms e, valstybėms, kurios bendradarbiauja su ES. Turime um, sureaguoti į uh, žmogaus teisų pažeidimus atvejus trečiosiose šalyse. La senora Plasikova Vinova. Dėkoju kolegai. Pone Benjova. Ačiū, panas pirmininkė, žmogaus teisės ir neatskiriama demokratijos dalis. ES šitoje srityje yra pasaulinė lyderė, bet tai e, atneša jai ir nemažai atsakomybės. Žmogaus teisų gynėjai dažnai yra persekiojami, prieš juos dažnai e, taikomas smurtas. Na, o dabar po Lisabonos sutarties įsigaliojimo per savo atstovybės trečiosiose šalyse turėtume veikti daugiau. Kol kas ne visas galės panaudojame. Mes turime stebėti žmogaus teisų padėti tuose šalyse, paremti žmogaus teisų gynėjus. Visur, kur yra ES atstovybės, turėtų būti aukštos kvalifikacijos atstovai, kurių vienintelis rūpestis turėtų būti žmogaus teisės ir demokratija. Dėkuoju poniai Benovai, ponas Görins. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu norite, kad e, mus išgirstų už ES, kai kalbame apie žmogaus teisės, tai pasistengime tinkamai susitvarkyti namie. ES dabar ketina prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos, tai simbolinis žingsnis, bet e, jis labai aiškiai pademonstruoja, kad mes e, labai rimtai žiūrime į šiuos dalykus, kad 27 valstybės narės e, ketina gerbti žmogaus teisų teismo Strasbūrė sprendimus. Pane Ašton, ar jūs e, iš tikrųjų galvojate, kad visos valstybės narės ketina e, paklusti žmogaus teisų teismo sprendimams. E, tai tikrai būtų svarbu ir mes išvengtume situacijos, kai pamokslaujame kitiems, o patys namie pirmininkas nutraukė kalbėtojų. Dabar žodžiu teikimas poniai Grės. Norėčiau visų pirma padėkoti poniai Hautalai už puikiai parengtą pranešimą. Ji kalba apie įrankius, kuriuos ES turi, e, kad apgintų žmogaus teisės. Ir vienas svarbiausių įrankių tai žmogaus teisų nuostatas, kurios yra įtrauktos į visas mūsų sudaromas prekybinės sutartis. Noriu pakalbėti apie Birželio 28-ąją. Netrukus tą dieną prisiminsime Hondūrė įvykusi valstybės perversmą, tos šalies žmonės tikrai nukentėjo po rinkimų, nes e, smurtas šalyje nenutrūksta, smurtas prieš moteris, prieš žmogaus teisų gynėjus bei žurnalistus, keletas iš jų buvo nužudyti. Nežiūrint protesto, ši šalis nors kai kurios valstybės kalba apie prekybinių santykių atnaujinimą su šia valstybė, mes turime išlikti budrus. Ačiū ponė Gres. Dabar ponas Batonas. Ačiū ponė pirmininkė. Labadiena, baronienė. Žmogaus teisės yra pažydinėjamos ir Europos Sąjungoje. Tikiuosi, kad tuo klausimu tikrai galima kažką nuveikti. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kokia kokios sąlygos yra Kordelijos Graikijos kalėjime. Tai vienintelis Graikijos kalėjimas, kur kalinami, kur yra sulaikyti užsienio piliečiai ir o, e, išduoti iš kitų valstybių asmenys Graikijai. E, m, ten, patenka ten. Mano apygardos e, gyventojas ten praleido 11 mėnesių, dabar jis paleistas už užtatą. Žinau, kad dar keletui Didžiosios Britanijos asmenų grėsia e, toks pat likimas, jie atsidurs ten. Kordalijos kalėjimas yra vieningai smerkiamas visų organizacijų, Amnesty International, kitų, nes teigiama, kad ten yra prasčiausios įkalinimo sąlygos pasaulyje. Tai aiškiai pažeidinėja Europos žmogaus teisų konvencijos trečiąjį straipsnį. Ar jūs sutinkate su manimi? Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Dėkoju kolegai. Dabar jau baigiame spontaniškų pasisakymų laiką. Atsiprašau už tokią procedūrą. Ji nesuteikia galimybės visiems norintiems pasisakyti. Pone Ašton, gal norėtumėte sureaguoti į iki šiol buvusius pasisakymus. Dėkoju, pane pirmininkė, dėkoju visiems, e, kas nesugebėjo e, pasisakyti, tikrai galėtų susisiekti su manimi ir išdėstyti e, konkrečias problemas. Aš iš tikrųjų labai aukštai vertinu galimybę surenkti šitokią diskusiją. Kartais e, mūsų tokie įprastiniai darbai nublanksta prieš skubos reikalus. Ir e, labai džiaugiuosi, kad e, sugrįžta prie pagrindinių Lisabonos sutarties vertybių žmogaus, pagarba žmogaus orumui, demokratijai, pagarbai žmogaus teisėms, tame tarpe ir mažumų teisėms. Iš esmės tai yra e, pagrindiniai e, terminai, kuriais remiasi išorės reikalų tarnyba ir e, kuriais remiasi ES ir valstybės narės. Daug parlamentarų kalbėjo apie žmogaus teisų gynėjus, apie tai, kaip yra svarbu toliau tęsti dialogą su jais. E, jau sakiau, kad kiek galėdami stengiamės susitikinėti su žmogaus teisų gynėjais visur, kur tik aš nuvykstu. Ir žinoma, priminėjau juos Briuselėje savo biure, neseniai kalbėjausi su Afganistano moterimis apie jų e, konkrečias problemas. E, būtent e, taip aš įsivaizduoju išorės reikalų tarnybos darbą. E, ponios Grais e, dabar nėra, bet aš tikrai e, supratau, ką jis sakė apie rinkimų stebėseną. Iš tikrųjų reikia geriau renktis tokioms misijoms ir reikia tinkamai toliau po rinkimų stebėti situaciją, tai pasakytume taip pat ir apie Sudaną. Mes tikrai, kada pradėsime pilnai veikti, stengsimės panaudoti informaciją veiksmingiau. E, iš tikrųjų, e, žmogaus e, teisės yra ta gyja, kuri mus visus jungia, nes jos turėtų būti visų žmonių, nesvarbu, kurie be gyventų pagrindinė vertybė. Ir čia nekalbame apie kažkokias specialias teisės, kalbame apie tai, kad žmonės galėtų turėti prieigą prie e, e, teisėtai jiems priklausančių teisių ir, ir, ir čia mes turime juos paremti. E, tie parlamento nariai, kurie e, dirba su žmonėmis su negale, e, tikrai pritars man, kad ir šitoje srityje mums reikia daug pokyčių. E, kartais kitose pasaulio vietose, kitose bendruomenėse, bet tam reikia dirbti užsispyrusiai. E, kalbant apie politinės e, atsakomybės deklaraciją, e, kurias e, renks išorės reikalų tarnyba. Iš tikrųjų, aš pasistengsiu, kad prieiga prie dokumentų informacijos būtų pagerinta. Kai kurie kolegos kalbėjo apie tai. Dabar apie struktūras. Iš tikrųjų, aš jokiais būdais E, nenoriu, kad atsirastų kažkokios struktūros, kurios kliudytų mums ginti žmogaus teisės. E, bet žmogaus teisės e, turi būti kiekvieno veiklos dalis. Gaila, per daug dažnai taip atsitinka įvairiose organizacijose. Nenorėčiau, kad taip įvyktų išorės reikalų tarnyboje. Pana Zemke E, norėčiau sugrįžti prie jūsų klausimo apie vizų kodeksą. Iš tikrųjų, komisija pateikė tokį pasiūlymą. Deja, ne visos valstybės narės pritarė tam ir jeigu Europos parlamentas gali e, kažkuria prasme e, paspausti valstybės narės, e, būtų gerai, nes tai galbūt įtikintų, kad visas valstybės narės tam pritartų. Kalbant apie prisijungimą prie Europos žmogaus teisų konvencijos, tai labai svarbus žingsnis numatytas Lisabono sutartyje. Džiaugiamės turėdami įgaliojimus žengti tą linkmę, bet tai e, turėsime daryti lygiai grečiai su valstybių narių narystė. Taigi, e, panas pirmininkė, dar kartą noriu padėkoti už šią diskusiją. Aš e, E, pasižymėjau visas svarbes e, pastabas, e, tai bus gairės mano ateities darbuose. Ačiū, ponia Baronenė Ashton. Mes Tęsime debatus, suteikdami žodį pačiai pranešėjai poniai Hautas. Pone pirmininkė, pone Ešton, kolegos noriu padėkoti visiems už labai įdomų keitimąsi nuomonėmis. Manau, kad tai yra geras įrodymas, kaip gerai bendradarbiavame su vyriausia įgaliotinė ir išorės veiksmų tarnyba. Manau, kad pirmiausia, norėdami kad išliktų pasitikėjimas mumis, turime vienodai vertinti visas situacijas e, pasaulyje. Aišku, turime atsižvelgti į tam tikrus niuansus ir skirtumus, tačiau ne, turi būti taip, kad vienaip traktuojama žmogaus teisų pažinimo atvejais vienoje šalyje, o kitaip jos traktuojama kitoje šalyje. Uh, Norėdami tarti svarų balsą žmogaus teisų pažeidimo atvejais, turime kalbėti ir apie kalėjimų sąlygas Europos kalėjimuose. Kalbant apie kankinimo įrankius, mes laikome savo įsipareigojimu. Turime panagrinėti, kas vyksta valstybėse narėse, kovojant prieš terorizmą. Manau, kad ši tema yra labai e, jautri, tačiau turime atrasti drąsos e, kalbėti šią temą. Pono Gerens mintis e, tikrai puikiai. 27 vyriausybės ratifikuodamas Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvenciją turi reaguoti ir į žmogaus teisų teismo sprendimus. Tik tokiu atveju mums pavyks pasiekti gerų rezultatų. Ir pagaliau turiu pasakyti, kad Europos parlamentui suteiktos naujos kompetencijos. Turime protingai jomis naudotis, gindami žmogaus teisėmis. Ir aišku, prekybos politika turėtų būti reguliuojama e, geriau. Ačiū labai visiems už išsakytas mintis. Ačiū, ponė Hautala. kolegų plojimai tikriausiai atskleidžia, kad kolegos tikrai vertina jūsų darbą.